Atrodo, kad komisijos narys Šmitas jau prisijungė nuotoliniu būdu. Džiaugiamės, kad jis yra su mumis, nes dabar jau laikas aptarti Europos komisijos ilgai lauktą direktyvą dėl sąžiningų atlyginimų ES darbuotojams. Visi darbuotojai turi užsidirbti tokį atlyginimą, kuris leistų jiems padorų gyvenimą užsitikrinti nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Deja, realybė nėra tokia. 10 procentų darbuotojų ES gyvena skurde. Vienas iš šešių klasifikuojamas kaip mažą atlyginimą turintis darbuotojas ir didžioji dalis jų yra moterys. Tarptų darbuotojų yra žmonės, kurie išlaikė visuomenę ir ekonomiką gyvą po to, kai visa kita sustojo dėl e, karantino. Tai yra žmonės stovintis, e, pavyzdžiui, slaugos institucijų, gydymo įstaigų pirminėse gretose. E, tai yra senelių namų darbuotojai. Darbas e, rengiant e, E, dokumentus dėl minimalaus atlyginimo ES, o tą įsipareigojo ir Sulo Vandelain praėjusiais metais savo politinėse gairėse, e, leidžia Europos socialinių teisių šeštąjį principą, teisų ramščio šeštąjį principą įgyvendinti. Ir tai yra vienas iš pagrindinių elementų ES ekonomikos gaivinimo strategijoje. Aš žinau, kad tas projektas yra labai ambicingas ir darbas uh, E, nėra lengvas, nes negalima pritaikyti vieno principo visiems. Minimalus atlyginimas yra delikati tema ir aš labai norėčiau ją aptarti e, su komisijos nariu Šmitu dabar. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Šmitui. E, komisijos nariai, jums aštuonios minutės prezentacijai, o paskui bus du uh, klausimų ir atsakymų raundai. Prašom žodis Jums, ponė Šmitai. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad Jūs labai gerai jau apibūdinot šio pasiūlymo kontekstą. Ir Europos komisijos pirmininko prisimtus įsipareigojimus per pirmąją prezentaciją Europos parlamente. Komisijos pirmininkė tada įsipareigojo įvesti teisinės priemonės, kurios leistų numatyti minimalų atlyginimą ES. Buvo pasiremta argumentu, kad reikia gerbti darbo vertę ir orumą. Jūs jau sakėte, kad dabar patekome į tokias aplinkybės, kai maždaug 10 procentų darbuotojų, dirbančių žmonių kiekvieną dieną gyvena skurde. Kitas dalykas, e, susidarė tokia padėtis, kai integruotoje Europoje, bendroje e, vidaus rinkoje atlyginimų skirtumai yra milziniški. Nuo vieno iki septynių kartų skiriasi valstybių narių e, minimalus mažiausi ir didžiausi atlyginimai. Taip pat e, turiu pasakyti, kad e, turime e, vertinti šį pasiūlymą COVID krizės kontekste ir ekonomikos gaivinimo kontekste. Norėčiau trumpai pristatyti savo pasiūlymą. Visų pirma, žinoma, ES veikimo sutartyje nėra įvardintos visos kompetencijos šioje srityje, todėl Europos komisija gerbdama sutartis E, laikėsi kompetencijų numatytų sutartyje. Sutartyje yra numatyta galimybė teikti pasiūlymus ir E, teisės aktams susijusius su darbo sąlygomis, gyvenimo sąlygomis, tačiau nėra numatyta galimybė nustatyti atlyginimą, fiksuoti atlyginimą. Taigi šis pasiūlymas ir nėra skirtas tam, kad būtų nustatytas minimalus atlyginimas Europai. Šiuo pasiūlymu mes norime sukurti pagrindą uh, E, geresniems mirimajams atlyginimams, e, kuriuos patvirtintų valstybės narės, tardamosi su socialiniais partneriais. Tai turėtų būti e, įstatyminiai atlyginimai. Dar vienas dalykas, apie kurį jau esame kalbėję. Mes neturime vienod, vieningos sistemos Europoje. Turime uh, sakyčiau, 27, bent jau 27 sistemas, kurias galėtume suskirstyti į dvi stambesnės grupės. Visų pirma, turime šešias valstybės narės, kurios neturi įstatyminio minimumo, kur kolektyvinės dėrybos yra vienintelis būdas nustatyti atlyginimą, įskaitant ir minimalų atlyginimą. Aš nuo pat pradžių labai tvirtai demonstruoju ryštą, E, laikytis tos sistemos, netgi ją tobulinti. Ir šiame pasiūlyme mes apie tai kalbam. Mes labai aiškiai pasakome, kad nėra prievolės toms valstybėms, kurios e, išskirtinai atlyginimus reglamentuoja kolektyvinės sutartimis, numatyti kažkokį e, įstatyminį minimalų atlyginimą. Tokios prievalės nėra. Apie tai mes labai aiškiai kalbėjome ir taip mes susikūrėme teisinę garantiją, kad ta sistema išliks. Tai yra pirma kategorija. Antra stambi kategorija yra ta, kad uh, turime prisiminti, jog ne tik, minimalius atlyginimus kal, e, ne tik apie minimalius atlyginimus kalbame, tose valstybėse, kur yra e, šeš, šešiose valstybėse, kur yra kolektyvinės dėrybos, yra deramas ir kitų dalykų, nes e, realūs atlyginimai ir kolektyvinės dėrybos yra neatsiejamai susiję. Todėl kolektyvinių dėrybų negalime atmesti. Kodėl? Todėl, kad ES yra sukurta ekonominės tam tikros koncepcijos pagrindų. Ta koncepcija yra socialinės rinkos ekonomika. Mes turime atkurti socialinės rinkos ekonomiką. Tai yra centrinis elementas um, ir jame dominuoja kolektyvinės dėrybos. Čia skirtumai irgi yra milžiniški. Yra valstybių, kuriuose kolektyvinės dėrybos dengia vos ne šimtų procentų rinką, čia kalbu apie Austriją arba apie Šiaurės šalis, ir turime valstybių, kuriuose kolektyvinių dėrybų mastas yra labai mažas, pavyzdžiui, Bulgarijoje 20 procentų tik tai rinkos dengia. Uh, Ir tarp kitko, jeigu pažiūrėtumėte minimalius atlyginimus, tai pamatytumėt, kad tose šalise, kur kolektyvinės dėrybos yra išplitusios, atlyginimai yra žymiai aukštesni ir e, ekonomikos yra žymiai konkurencingesnės. Tai yra labai svarbus elementas. Taigi, kalbėdami apie kolektyvinės dėrybas, mes kalbame, kad bent 70 procentų ta sistema turėtų dominuoti. Valstybės narės turi raginti socialinius partnerius uh, E, dalyvauti kolektyvinėse dėrybose. Tai yra ilgalaikis žaidimas, negalima kalbėti apie trumpalaikės pers, pers perspektyvas, nes turim galvoti apie ilgalaikę perspektyvą arba vidutinės trukmės bent jau. Dėl e, įstatyminio minimalaus atlyginimo mes labai aiškiai pasakėme, kad e, labai svarbu yra kalbėti apie tai, kokiu pagrindu e, turi būti nustatytas minimalus atlyginimas, į ką turi būti atsižvelgiama. Ir mūsų tikslas yra visų pirma konvergencija, ekonominė konvergencija. Labai daug žmonių siekia e, konvergencijos per sanglaudos politiką, bet mes norim, kad būtų užtikrinta ir socialinė konvergencija, kad mes galėtumėm toliau plėtoti vidaus rinką. Galiausiai mes prašome valstybių narių, kurios turi įstatyminį minimalų atlyginimą, peržiūrėti tą sistemą, pervertinti ir pasirūpinti, kad tie minimalūs atlyginimai bent jau garantuotų padorų gyvenimą žmonėms, padorės darbo ir gyvenimo sąlygas. Ir čia mes valstybėms norėms numatome tam tikrų priemonių paramos, nustatom kriterijus, kuriais galėtume, galėtų valstybės narės pasinaudoti, bet e, viskas turi būti daroma atsižvelgiant į nacionalinius kontekstus. Mes nenorim atsikratyti nacionalinių tradicijų šiuo lygmeniu. Mes norim, kad valstybės narės pačios jaustųsi atsakingos už e, minimalaus atlyginimo nustatymą ir mes raginame bendradarbiauti šiame kontekste su socialiniais partneriais labai glaudžiai. Taigi, kokie tie kriterijai turėtų būti. Ir tai nėra vieninteliai kriterijai. Tai yra perkamoji gale įstatyminio minimalaus atlyginimo. Čia mes turime atsižvelgti į skirtingus aspektus, pavyzdžiui, kiek kainuoja pragyvenimas, taip pat yra, kokios yra socialinės išmokos, kokie yra mokesčiai, kuriuose, kai kuriuose valstybėse minimalus atlyginimai yra mažiau apmokestinami ir tikrasis minimalus atlyginimas kartais uh, uh, prilyksta realiam minimaliam atlyginimui kitoje šalyje. Bendrai mes suprantame, kad turi būti atsižvelgta į darbo jėgos produktivumą. Ir, tai dar, ir dar vienas svarbus elementas yra tais, kad raginame valstybės narės pasinaudoti tarptautiniais rodikliais kurie leistų įvertinti minimalius atlyginimus. Apie tai yra kalbama konstatuojamoje dalyje - 60 procentų vidutinio atlyginimo, 40 procentų grinojo atlyginimo yra rodikliai, neprivalomi, bet jie gali padėti įvertinti, e, koks turi būti minimalus atlyginimas. Mes e, suprantame, kad e, kalbant apie socialinius partnerius, nustatant minimalius atlyginimus, jų dalyvavimą, e, reikia nenuvertinti jų vaidmens. Šis pasiūlymas yra pagrystas tvirtų socialinių dialogų, tvirtų bendradarbiavimų su socialiniais partneriais. Taigi mes kviečiame valstybės narės sukurti ir išplėtoti socialinį dialogą nustatant statutinį minimalų atlyginimą. Uh, uh, Minimalaus atlyginimo dalykai, kolektyvinės sutartys. Uh, mes taip pat darome nuorodą į viešųjų pirkimų direktyvą ir valstybės narės šiuo pagrindu, tos direktyvos pagrindu gali įvertinti, ar įmonė, kuri dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, laikosi teisės aktais numatyto minimalaus atlygio ir ar laikosi kolektyvinių sutarčių. E, tokiu būdu stiprinamas bus minimalaus atlyginimo ir kolektyvinių starčių statusas. Ir galiausiai, kaip visa sistema veiks. Aš sakiau, mes neturime kompetencijų nustatyti atlyginimus, todėl turime e, elgtis atsargiai, bet mes turime labai tvirtą stebėsienos sistemą. Dėl to pirmiausiai valstybės narės turės e, kiekvienais metais teikti ataskaitas apie minimalių atlyginimų poslinkius, tendencijas ir apie įvairius elementus. E, taip pat e, kiek apima kolektyvinės sutartys e, susitarimų dėl melaus atlygio, tai bus ketvirtas straipsnis. E, E, pirmiausiai e, tai susijęs su teisės aktais numatytų minimalių darbo užmokesčių, bet taip pat turės pateikti duomenys apie kolektyvinės sutartis. Būtent kiek apimama Atsiprašom, bet komisijos nario e, ryšys labai suprastėjo. Ir pirmininkė prašo jau jį e, nutraukti savo pasisakymą, nes buvo numatyta tik 10 minučių. E, vertėjai išeis, baigs darbą 11.30. E, 12.35, taip todėl turime taupyti laiką. Dabar koordinatoriai ponas Ratkė ir paskui ponė Jongerius po dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos, labai ačiū už įžangą, gerbiamas Nikola Šmit. Ačiū už tą darbą, kuris truko mėnesius. Šis pasiūlymas e, jau seniai yra aptariamas ir labai laukiamas. Ir dabar mes stengiamės įvertinti skirtingas reakcijas, bandome pažiūrėti, koks yra politinis nuomonių spektras šią temą. Pastarąjį mėnesį vyko šešėlinių pranešėjų posėdžiai ir dabar e, mes e, visi atidžiai žiūrime, koks bus tas realiai pasiūlymas. Aš pats Manau, kad e, abi pusės ir e, parlamentas ir taryba atrodo nelabai patenkinti, tai reiškia, kad jūsų pasiūlymas nėra teisinga linkme nukreiptas. Todėl man labai malonu dabar matyti, kad e, jūsų pasiūlymas bent jau iš dalies nėra tuščia žodžiavimas, o iš tiesų yra kalbama apie kolektyvinių dėrybų sutartis. Tai yra labai svarbu socialinės rinkos ekonomikai, kad visi turėtų padorų atlyginimą. Aš nesutinku su tais, kurie e, reiškia nepasitenkinimą. Žinomegi, kas vyksta ES ekonomikoje, darome viską, ką galime, Ir dabar administracija yra leidžiama įsikišti, ypač plieno ir anglies sektoriuje, kur atlyginimų kritimas darosi nebevaldomas. Man atrodo, kad jūsų pasiūlymas yra teisingas, bet aš laukiu konstruktyvaus darbo, tolesnio su jumis ir kitomis pusėmis. Garso kokybė buvo labai prasta. Labai ačiū. Pone Jonger, jūs dabar žodis jums, dienas minutėms, paskui pone Brunė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Galiu pasakyti, kad žengiama naujų kelių šio komisijos pasiūlymų mes matome, kad keičiasi e, paradigma nuo mokestinės konkurencijos prie didesnės konvergencijos. Dėl to aš džiaugiuosi šio pasiūlymu ir norėčiau padėkoti komisijos nariui už e, tai. E, ir tos nuostatos turėtų e, apsaugoti darbuotojus nuo spaudimo mažinti atlyginimus ir e, valstybės narės turės priimti sprendimus dėl e, minimalaus atlyginimo ir mes galėsime užtikrinti, kad darbuotojai gali gauti 60 ar 50 procentų nuo vidutinio atlyginimo, kur įstatymais numatytas egzistuoja e, darbo atlygio nustatymas minimalaus. Ir dar vienas dalykas - kolektyviniai susitarimai, sutartys. E, tyrimai rodo, kad geriausias būdas visoje Europoje užtikrinti socialinę e, parama, pažanga yra kolektyvinė sutartis ir aš e, raginu stiprinti jūs dar e, labiau kolektyvinių sutarčių vaidmenį ir pateikti apibrėžti jų. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų saugikliai e, dėl to, kad gerai veikiančios valstybinės nacionalinės taisyklės ir toliau galės deramai funkcionuoti. Taip pat dėl e, viešųjų pirkimų bus galima įvertinti pagal šią direktyvą, mm, kaip e, nustatomas minimalus atlygis, kiek jo procentų nustatoma kolektyvinėmis sutartimis, e, kiek įstatymų. Taip pat noriu dar pasakyti, kad socialiniai pokyčiai išties prasideda, nors lieka tam tikrų neiškumų. Dėkuoju dabar ponė Brune e, iš žinių frakcijos, prašom. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Aš asmeniškai ir, ir kaip Renew frakcijos narė taip pat džiaugiuosi uh, šios direktyvos e, pasiūlymų. Džiaugiuosi, kad tai direktyva, o ne šiaip paprastas e, pasiūlymas. Manau, kad dabar atėjo laikas iš tikrųjų daryti pažangą dėl socialinės e, konvergencijos ir pradėti konkrečiai gyvendinti Europos socialinio pagrindo idėjas. Kalbant apie tą socialinę sanglaudą, mes daug kur jau ES susidurėme su e, protų nutekėjimu. Aš džiaugiuosi, kad e, ši direktyva taip pat e, stiprina kolektyvinių susitarimų e, galimybę. Ir kadangi čia kalba sukasi apie minimales pajamas, minimalų atlyginimą, tai taip pat leistų suvienodinti moterų ir vyrų minimalų atlyginimą. Taip pat e, tai svarbu e, tokiems sektoriams kaip e, medicinų seserų sektorius, medicininių paslaugų, pavyzdžiui, teikiant tokias paslaugas namuose darbuotojams. Ir Dabar pane Žami, ID frakcija. Pone Peter Hansen, ruošiasi pasisakyti? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau prieš metus e, komisija nusprendė spręsti minimalaus atlyginimo klausimą. Tačiau, aišku, visose valstybėse narėse ir ekonomi, socialiniai ir ekonominiai skirtumai e, yra labai dideli didelį tarp valstybių narių šiaurėje, pietuose, rytuose, vakaruose. Ir ta teisinė sistema, kuri visą tai reglamentuotų ir pagerintų e, sąlygas, kaip ir būtų geras dalykas. Mes e, girdėjome daug labai neaiškių pareiškimų šitais e, klausimais. Kalbama apie e, minimalų atlyginimą, kuris bus 65 e, procentų vidutinio atlyginimo lygmens. Aš manau, kad šitie dalykai nėra pakankami. Mūsų e, nacionalinės ekonomikos nukenčia dėl ES susidėrėtų prekybos sutarčių su trečiosiomis valstybėmis. Ir taip pat ES institucijos turi fiks idėja ES vidaus rinka. Kaip ES gali veiksmingai kovoti su socialiniu dempingu, jeigu ES neapsaugo gerai savo vidaus rinkos, pasirašydama sutartį su tokiamis valstybėmis, kurios nesilaiko tokių standartų kaip mes. Ir pandemijos uh, kontekste, atsižvelgiant į e, sveikatos apsaugos problemas, į ekonominės, socialinės problemas. Aš e, manau, mes e, turėtume e, dabar iš tikrųjų neiti federalizavimo linkme. Tad e, šitos direktyvos pasiūlymas dėl to mums netinka. Dabartinėje padėtyje mes turėtume labiau gerbti valstybių suverenitetą ir nacionalinės tradicijas. Dėkuoju, ponė Peter Hansen, o ruošiasi ponė Rafalska. Can you hear and see me? Yeah. Ar galit girdėti? Dėkoju. Dėkoju suteiktą žodį. E, dėkui komisijos nariu už pristatymą klausimą. Ir e, mes turime sutikti, kad e, daug dar darbuotojų gauna tik minimalų atlygį ir tokių darbuotojų skaičius išauks dėl koronas epidemijos. Ir mes turime pasidžiaugti pasiūlymais ir reikia tikrai rimtų veiksmų, kurie e, užtikrintų pokyčius ir reikia stiprių kolektyvinių sutarčių. sutarčių Aš sveikinu e, šį pasiūlymą, bet apgailestauju, kad jis iš esmės nieko nepakeis. Pavyzdžiui, e, žinome, kad e, kartais žmonės dirba tarsi teisėtai, bet uždirba vos 2 eurus per valandą ir nežinau, ar pasikeis tie dalykai ir aš nežinau, kas E, turės padidinti atlyginimus pagal šį pasiūlymą ir vargu, kad e, apie čia Europoje žmonės gaus tuos didesnius minimalius atlyginimus. Aš noriu paklausti, kaip jūs tai e, matote. Jūs taip pat minėjote sumažinimą atlyginimų tarp vyrų ir moterų skirtumus ir gal paaiškintumėte, kaip tai būtų. Jūs minėjote 5 procentus tokį sumažinimą. Uh, Mums reikia iš tikrųjų labai rimto, rimtų veiksmų, kad mes galėtume e, išeiti iš to užburto rato ir tokiu būdu e, užtikrinti tikrą lygybę ir tikrą bendradarbiavimą. Dabar ponia Rafalska, EKR atstovė ir prašau pasirinkti poną Vilamsen iš GUE. Dzień dobry, witam. E, bardzo dziękuję e, za przedstawienie tej dyrektywy. E, czekałam z zainteresowaniem. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi to, kas buvo pasakyta ir aš puikiai suprantu, kad iššūkis yra didelis. Kaip sakė komisijos narys, ES sutartys nesuteikia mums teisės uh, šiuo metu nustatyti minimalaus e, atlyginimo. Ir e, nėra paprasta rasti teisinį pagrindą visoms e, valstybėms narėms. Tad mano klausimas yra, ar tuo būdu šis pasiūlymas nesikiša į valstybių suverenių teisų sritį. Keturios straipsnio antra dalis ir penktos straipsnio antra e, dalis reikalauja, kad e, valstybės narės skatintų kolektyvinius susitarimus ir kolektyvinės dėrybas. Jūs sakėte, kad e, yra tokių valstybių narių, kuriuose tradiciškai vyksta kolektyviniai susitarimai, tačiau daug valstybių, kaip kad Lenkija, pavyzdžiui, minimalų atlyginimą reglamentuoja įstatymų E, būdu. Europos e, Sąjunga savo, veikdama savo kompetencijos srityse negali nustatyti konkretaus dydžio tokių minimalių atlyginimų. Pavyzdžiui, Lenkijoje um, tik tai 17 procentų kolektyvinių susitarimų yra šioje srityje. Ar tos valstybės, kurios fiksuoja minimalų atlyginimą įstatymų būdu. Tos nuostatos galioja Lenkijoje nuo 2003 metų. O kalbant apie kitas valstybės, kuriuose minimalus atlyginimas yra pakankamai aukštas, pavyzdžiui, apie 52 procentus vidutinio atlyginimo, tai tie skirtumai yra dideli Ir tai reikš galbūt, kad mes turėsim atsisakyti savo dabartinės sistemos šioje srityje. Penktos straipsnio antroje dalyje yra kalba apie kriterijus ir rodiklius, kurie turi būti atsižvelgi e, apibrėžiant minimalų atlyginimą. Aš jau baigiu savo pasisakymą. Ar tie rodikliai yra privalomo ar neprivalomo pobūdžio? Pirmą Klausimo etapą baigs ponas Vilumsen. Prašom, žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, komisijos nariai. Trys klausimai. Komisijos nariai, pirmiausia, jūs keletą kartų sakėte, kad šiaurės modelis šalių nenukentėjęs nuo pasiūlymo dėl minimalaus atlyginimo. Bet ar nėra taip, kad nors valstybė nariai gali pasirinkti, E, kolektyvinėmis sutartimis arba įstatymais e, minimalų atlygį e, privaloma siekti tikslų pagal direktyvos pasiūlymą, nėra jokių išimčių. Ir darbuotojai gali kreiptis į teismą, kad užsitikrintų tokias teisės. Ir dėl to ar neatsitiks taip, kad šalis, kuriuose e, vyrauja kolektyvinių stačių modelis, neįvykdys direktyvos nuostatų. Antras dalykas, tokiuose šalise kaip Švedija kolektyvinės sutartys e, socialinių partnerių yra apibrėžiamos išskirtinai. Ir e, ar jūs reikalausite, kad profsąjungos reikalautų tokių kolektyvinių stačių ir imtųsi atitinkamų E, žingsnių, jeigu to reikės. Ir mm, taip pat e, žinome, kad e, yra numatyta sąlygos dėl atlygio, kuris turėtų būti nemažesnis negu 70 procentų. Ir kaip jūsų pasiūlymas atsilieps tiems dalykams ir kolektyvinėse sustatyse apibrieštoms sumoms. Dar vienas dalykas 153 straipsnis sutarties, penktasis punktas, kaip jisai bus įgyvendinamas ir kokį poveikį turės e, jūsų pasiūlyta direktyva šalyse, kur atlygis e, numatęs teisės aktais yra pats žemiausias. Dėkoju dabar žodis komisijos nariui Šmitui. Prašysiu trumpai su atsakymais, nes kitaip beveik nebus įmanoma išklausyti visų klausimų. Penkias minutės jums e, skiriu. Tai prašyčiau, kaip galima glaučiau kalbėti, gerbiamas komisijos nary. Norėčiau pirmiausiai padėkoti už paramą. Taip pat e, Pasižymėjau, kad daugelis e, kalbėtojų akcentavo kolektyvinės sutartis. E, manau, tai vienas iš e, svarbesnių tikslų šio pasiūlymo. Gerbti nacionalinės sistemas ir juose numatytą deramą atlygį. Buvo pateikta klausimų apie poveikį. Aš pastebėjau, kad klausima apie poveikį, bet taip pat bijomasi, kad mes kišimės nacionalinės sistemas. Mes negalim, mums neleidžiama, jeigu e, mes negalime kištis nei į vieną sistemą. Ir aš pastebėjau e, tokią prieštarą klausimuose. Aš galiu pasakyti, kad mes negalime įvertinti tiesioginio poveikio. Praeis tam tikras laikas, kol bus patvirtinta direktyva, kol ji bus įgyvendinta. E, tai, ką sakė ponė Jongerijus, iš tikrųjų keičiamas požiūris. Mes tikimės užtikrinti didesnę konvergenciją, suartėjimą atlyginimų ir žengiama pozityvę linkmę. Tai yra gana naujas dalykas. Aš atsakingas už darbo reikalus, buvau netaip seniai ministras. Ir prisimenu diskusijas apie atlyginimų mažinimą, minimalaus atlygio mažinimą. Ir tai netgi atsitiko kai kuriuose valstybėse narėse, o dabar matome, kad keičiasi požiūris. Vyrų, moterų atlyginimų skirtumai. Uh, E, dažniau moteris gauna minimalų atlygį, jų yra dauguma tarp minimalaus atlygio gavėjų. Ir mūsų pasiūlymas turėtų pozityviai atsiliepti moterims. E, dėl mažinimo atotrukio atlyginimų komisija pateiks kitų pasiūlymų. Dėl suvereniteto, suverenumo. Mes gyvename vidaus rinkoje ir vidaus rinka, man regis, naudinga visoms ekonomikoms. Ir mes norime, kad ir socialinių požiūrių vidaus rinka būtų teisinga. Jeigu mes sakome, mes norime suverenumo, bet taip pat ir įvesime protekcionizmą. Galbūt E, ir kalbama apie vidaus protekcionizmą, nekalbama apie santykius su e, trečiosiomis šalimis. Jeigu jūs norite to, tai e, tuo met pajusite to pasiekmes. Dėl rodiklių. Jie nėra privalomi. 60 ar 50 procentų, aš sakiau, tai neprivaloma ir mes nesikišame į nacionalinės sistemas tuo požiūriu, kad e, dabar reikėtų iš vis peržiūrėti, reformuoti, nesakome e, nacionalinės sistemas, bet manau, kad yra naudinga pasitelkti tam tikrus kriterijus, kad užsitikrintume geresnį, objektyvesnį atlyginimų nustatymą. Aš nekritikuoju valstybių narių kai kuriuose valstybėse narėse minimalus atlygis buvo gana e, smarkiai padidintas. Šiaurės šalių modelis. Atsiprašau, bet noriu pasakyti, kad e, piliečiai pagal šią direktyvą neturės teisės kreiptis į teismą ir prašyti minimalaus atlygio. Tai yra uh, E, bazinis teisės principas ir ši direktyva tos teisės nenumato ir nekartokite to dalyko. Piliečiams nebus suteikta tokia teisė pagal šią direktyvą. Dėl šiaurės šalių modelio e, Treč, pirmas straipsnis, e, trečia pastraipa, būtent e, apibrėžiama ir apsaugoma tas e, modelis. Jeigu šalis pasikliauja, kaip sakiau, tik kolektyvinėmis sutartimis, jos negali būti verčiamos įvesti įstatymais minimalus atlygio. Tas, ta nuostata galios tiek komisijai, tiek teismui. Teismas negalės neatsižvelgti į teisės aktų prieimėjų nuomonę. Ir, e, kaip aš sakiau, atlyginimai yra didesni, kur nėra įstatymais numatytos tos priemonės. Mes aiškiai savo straipsnių pasiūlytų numatome aiškias sąlygas tam, kad tokie modeliai kaip šiaurės šalių modelis būtų visiškai apsaugoti. Much, uh... Labai ačiū už pirmąjį atsakymų raundą ir dabar periname prie antrojo klausimų raundo. Prieš uh, suteikiant nariam žodį noriu pasakyti, kad pusantros minutės galite kiekvienas kalbėti. Ponas Kasa pirmiausia, paskui ponė Dober iš uh, SND galės po jo kalbėti. Pasiruoškit. Jau. Ponas Kaza, ačiū, tikiuosi, kad mane girdit. E, Labadiena, gerbiamas komisarė, kolegos. Minimalaus atlyginimo ES klausimas jau ilgą laiką aptariamas ir aš labai džiaugiuosi, kad ES komisija paskelbė siūlomą direktyvą. Minimalių atlyginimų skirtumai ES yra drastiški ir dabartinė pandemija padėtį tik dar labiau pablogino. Deja, tuo pačiu metu tie, kurie e, labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės ir yra tie, kurie gauna mažiausius atlyginimus. Mes neturėtumėm vis tik reaguoti tik į pandemiją, mes turėtumėm galvoti apie ilgalaikį problemos sprendimą, nes problema susiformavo ES bėgant daugeliu metų. Milijonai žmonių nukentėjo dar iki krizės, o ypač dabar po jos. E, minimalių atlyginimų uh, E, gavėjams turėti padorų gyvenimą darosi visai nebeįmanoma. Europos komisija savo pareiškimuose pareiškė, kad nenumatys jokios ypatingos atlyginimų fiksavimo sistemos valstybėms narėms. Todėl mano klausimas būtų toks. Šešiose valstybėse narėse nėra minimalaus nacionalinio atlyginimo nustatyta. Gal galėtumėt pasakyti, kokį planą turite, kad skatintumėt kolektyvinių dėrybų e, paplitimą ES, kad darbuotojai kuo daugiau galėtų dėrėtis dėl savo darbo sąlygų. Ačiū puikiai laiko laikytės, ponė Dobrev, dabar jums pusantros minutės, o paskui e, kolegė Salanį. Pone Klara Dobrev, labai ačiū. Ačiū E, komisijos narių šį pasiūlymą. Man atrodo, kad tai yra istorinis pasiekimas. Šis komitetas, šis parlamentas labai daug dirbo. Ir aš sutinku su Agnes Jungerijus, kad socialinė Europa čia prasideda. Ir e, tai yra naudinga mūsų piliečių geroviai. Aš noriu keletą žodžių pasakyti kolegoms iš Šiaurės valstybė. Aš suprantu, kas jums rūpi. Ir aš noriu pasakyti, kad taip, jūsų socialinės partnerystės sistema yra labai gera. Uh, mes jos pavydime atvirai šnekant, ypač vengrai. Bet nepamirškime, kad yra daug valstybių Europoje, kuriuose nėra tokio, ne, kurios neturi tokios privilegijos, tokios geros sistemos. Jūs esate mums pavyzdys ir ši direktyva leis mums pasiekti jūsų lygį, bet nepamirškime, kad Europa po 2008 metų, po 2009 metų nusmuko ir kodėl ES kai kuriuose, ypač pietų ir rytų Europos valstybėse socialinių dėrybų sistema žlugo, būtent e, tai, kas vyko 2008-2009 metais ES institucijose, kaip jos nesugebėjo suvaldyti krizės. Klausimas komisijos nariu, ką darysite su tomis valstybėmis, kurios sąmoningai bando sugriauti partnerystę ir profesinę sąjungą savo šalyse ir nesuteikia teisų tiems, kurie tų teisų nusipelno. Ar jūs galvojate apie sankcijas ar kokias nors kitus padarinius jiems? Ačiū. Dabar pane iš Rinių frakcijos e, Al-Salani Abir. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisijos nariai, kad atėjote ir uh, keičiate su mumis nuomonėmis. Greitai artėja Helovynas ir aš, kai skaitau šį pasiūlymą, man kaip švediai plaukai šiaušiasi. Ypač negerai jaučiamės tie, kurie vertiname juridinių požiūrių sveiką politiką. Europos komisija nusprendė teikti šį pasiūlymą, nors 15 valstybių narių pasipriešino tam. Tai iliustruoja, kodėl šiaurės valstybės nerimauja. Jos suvokia, kad jos nėra vienos tame mūšyje prieš šį pasiūlymą. Aš suprantu jūsų argumentus e, dėl socialinės konvergencijos ir panašiai, bet vis tik tai, jeigu socialinės gerovės sistema valstybėje nebus sukurta nacionalinė politika, Jeigu nacionalinių lygmenių tai nebus prioritetas, tai jokie ES stebuklai ir stebuklingos lasdelės problemų neišspręs. To man trūksta jūsų dokumente, jūsų išdėstytose argumentuose. Nėra paliekama atsakomybės nacionaliniam lygmeniui. Apie tai galvodama aš manau, kad galime rasti tinkamesnės politikos būdų. Atrodo, kad Europos komisija plaukioja tamsoje, jūsų politinės garantijos ir pažadai nėra nei kiek naudingi tiems, kam e, labiausiai tos pagalbos reikia. Ir tiesą sakant, aš labiausiai bijau ne dėl poveikio šiaurės modeliui, o dėl pačio minimalaus atlyginimo. Jis nepagerins žmonėms gyvenimo. Man atrodo, kad tai, apie kai užnekat, yra tik tai svaikčiojimas. Ačiū toliau panelysi iš ID e frakcijos ir toliau bus ponas Peter, ponė Peter Hansen. Pasiruoškit. Buongiorno komisario. Eh, Labą rytą komisijos nariui. Dėkoju, kad, esat, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Jūs e, puikiai žinote, kad e, norime užkirsti kelią socialiniam dempingui ir sumažinti skirtumus tarp įvairių e, valstybių narių pajamų srityje. Kalbant apie šį pasiūlymą, norėčiau paklausti, kaip e, komisija numato elgtis su netipinėmis e, sutartimis. E, norėčiau konkrečios jūsų pozicijos ir siekiant nustatyti bendrą minimalų atlyginimą. Direktyvoje kalbama apie nemažai aspektų šito klausimu, tačiau, pavyzdžiui, Italijoje, kaip jūs žinote, Kolektyvinės sutartys sudaro apie 80 procentų, tačiau e, ten nebūtinai yra e, kalbama apie e, minimalių atlyginimų konkretų lygį. Ir norėčiau paklausti, kaip šitie dalykai bus reglamentuojami jūsų pasiūlyme, skaičiuojant ir e, įvairias premijas bei, bei priedus. Taip pat e, čia kalba sukasi apie e, valandų, darbo valandų skaičių per savaitę. Please, Madam Šidlo. Peter. Dėkuoju, ponia Peter Hansen žaliųjų frakciją ir paskui ruošis ponė Šidlo. Ačiū labai, ačiū už atsakymą komisijos narį. Dėkuoju, komisijos narį dėkuoju, kad teikėte naują darbo atvertį ir stengiantis e, 5 procentų ribą pasiekti. Aš turiu keletą e, klausimų iš savo frakcijos. Jūs konstatuojame dalyje minite socialinę pažangą. E, E, kur yra pagrindinis šios direktyvos tikslas, tačiau tarp kriterijų sakote, kad valstybės narės turėtų vertinti konkurencingumą e, veiksnį, nustatydamos atlyginimą minimalų. Tai kaip tai bus suderinama su Euro, socialinė Europa ir ar jūs galvojate, kad atlyginimai turi būti pasitelkti kaip konkurencinė priemonė? Antras klausimas. Šioje direktyvoje nėra darbuotojo apibriešties, todėl žmonės, kuriems reikia padarių atlyginimų, nebus įtraukti į tą direktyvą. Galbūt žmonės, kurie neturi stabilaus atlyginimo ir kurių e, gyvenimo ir darbo sąlygos yra labai neaiškios. Man atrodo, kad mums reikia visų pirma visą apimančio darbuotojo apibrėžimo. Tik tada pasiekti pasieksime pažangos. Visa apimantis apibrėžimas leistų pasiekti daugiau žmonių. E, taip pat turime galvoti visus žmonės, kurie nepatenka į darbo rinką. Dažniausiai jie yra pažeidžiamiausi ir jiems šis pasiūlymas bus visai nenaudingas. Mūsų nuomonė, kad uh, E, turėtume galvoti apie minimales pajamas, tai būtų geresnis sprendimas. Ir dar klausimas, ar jūs manote, kad minimalus atlyginimas yra geriausias būdas pasiekti socialinę Europą ir ką darysite su žmonėmis, kurie nepatenka į darbo rinką ir kaip jūs e, juos įtrauksite į socialinės Europos kontekstą. Ačiū toliau. Šydlo iš EKR. E, paskui kalbės GUE atstovė. So, Madam Šidlo is not connected. Pone Šidlo neprisijungė, todėl žodis ponė Demuel ir paskui ponė Rondinelį. Pone Demuel, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Demirel, ponė. Ačiū pirmininkė ir šių komisijos nariai. Vakar spaudos konferencijoje aš e, girdėjau Vokietijos e, darbdavių asociacijų e, šauksmą dėl susirūpinimo, kas vyksta, kas parašyta šiame pasiūlyme. Ir jie sako, kad čia yra perrašamos kompetencijos ir atlyginimų nustatymo autonomija e, trukdoma. E, darbdaviai savo ruoštų e, vertino tai, kas vyko pastaruosiomis metais Europos komisija. Pavyzdžiui, būdavo kvesionuojamas minimaliausias atlyginimas. Ar jūsų institucija gali prisidėti prie atlyginimų nustatymo? Aš esu įstikinusi, kad taip nėra. Ir jūs galėtumėt nuraminti tokius būkštavimus. Ir aš dėkoju Jums už šį pasiūlymą. E, mano nuomonė, šis pasiūlymas galėjo būti dar drąsesnis, ambicingesnis, jis privalo toks būti. Mes turim padėti žmonėms, kurie dirbdami nesugeba išbristi iš skurdo grandinės. Nes tam tikslui mes turime atverti labai daug galimybių ir nustatyti labai geri kriterijai. Abejonių niekas neturi. Aišku, produktivumo kriterijus yra labai svarbus, konvergencija yra labai svarbus, kad tolesnių tikslų pasiektume. Tačiau e, nėra jokios aiškios raudonos linijos ir tai yra labai aiški faktinė problema. Ir mes turime dabar pasakyti, kad e, ne, šešia, ne mažiau negu 60 procentų riba turėtų būti nustatyta, bet mažiau negu 50 procentų. Ir aš norėčiau paklausti konkrečiai e, dėl uh, išimčių, ką jūs galvojate, kiek žmonių po šio proceso valstybėse narėse galės iš tikrųjų uh, matyti atlyginimų konvergencijos naudą ir trumpesnėje, artimesnėje ateityje, kokia da bus naudos pasiekta. Ir uh, E, aš manau, kad kol kas Europos komisija daro nepakankamai ir sprendimas yra paliekamas e, vietoje. Aš abejoju, ar ES maž, e, mažiausio atlyginimo iniciatyva yra pakankama. Man atrodo, kad ji yra per menka. Dvi minutės jau pakalbėjote, liko tik dešimt minučių su vertėjais, todėl prašyčiau griežtai kontroliuoti laiką. Pone Šydlo iš EKR, paskui pone Rondinėlį. E, dzień dobry Państwu. Labą dieną, ponios ir ponai. Dėkuoju. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Visų pirma, manau, kad šitas pasiūlymas išeina už komisijos ir ES ribų. Minimalus atlyginimas yra valstybių narių kompetencija, kiekviena valstybė remiantis savo ekonominėmis ir finansinėmis sąlygomis, nustato tokio pabudžio atlyginimus savarankiškai. Yra taip pat ir socialiniai susitarimai mūsų valstybėse ir jie turi būti gerbiami. Šiuo metu e, šis e, pas, pasiūlymas atsirado e, ponios von der Leyen iniciatyva. Jinai nesitikėjo, kad antroji pandemijos banga bus tokia stipri ir tokia neigiama valstybių narių ekonomikoms. Tad e, aš nemanau, kad dabar pats geriausias e, dalykas e, įpiršti valstybėms narėms tokį variantą dėl minimalių atlyginimų tokiu metu, kuomet valstybė susiduria su labai gilia krize, nes tai gali turėti neigiamą pasiekmių ekonomikai. Pone Rondinėlį, vieną minutę. E, labą rytą, panui komisarui. Norėčiau padėkoti komisarui už šios direktyvos e, pristatymą ir pakomentavimą. E, tai yra labai svarbus dalykas. Europos parlamente bus daug diskutuojama šituo klausimu penkių žvaigždučių uh, judėjimas ilgai kovojo, kad būtų priimtas privaloma pobūdžio teisės aktas reglamentuojantis šią sritį. Turi būti atsižvelgiama į minimalaus atlyginimo fiksavimo būtinybę, į vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų mažinimą. Aš manau, kad politinis tikslas yra pasiektas tuo požiūriu, nes e, Europos komisija pripažįsta, kad yra daug neteisybės e, valstybių narių darbo rinkoje ir Tai jau yra labai svarbu. Turiu keletą klausimų, kadangi mes kovojame taip pat su skurdu darbo rinkoje. Tai e, turime, nustatydami minimalų atlyginimą, atsižvelgti į to skurdo e, lygį darbo rinkoje. Apie tai nekalbama direktyvoje. E, taip pat e, nereikėtų, kad e, minimalus atlyginimas nebūtų e, siejamas su. E, atsiprašau, ponė Randinėlė, sako pirmininkė, jūs jau viršite savo kalbėjimo laiką, dabar žodis vėl e, komisijos nariui. Pabandykite atsakyti, kaip įmanoma, trumpiau. Uh, minutes, okay. Gerai, tie tos šalis, kuriuose egzistuoja tik kolektyvinės sutartys. Ir e, jeigu yra žmonių, kurie nepatenka į kolektyvinės sutartys, jie turi raginti savo socialinius partnerius, e, kad e, pakliūtų į kolektyvinės sutartys. Aš sutinku su tuo, kad ta sistema yra labai gera ir reikia daryti viską, kad jos tos sistemos apreptis būtų praplėsta bet tą galima padaryti e, tik nacionalinių lygmenių ir socialiniai partneriai, turėdami kompetenciją, turi to siekti. E, kita, kita vertus, aš pasižiūrėjau į pavyzdžius, nemačiau, e, kad mes bandome, kaip kažkas teigė, sumenkinti socialinių partnerių vaidmenį. Tikrai taip niekur nėra parašyta. Uh, 15 valstybių narių, kurios atsisakė kažką daryti, nežinau, ką jūs. Kokiu tekstu jūs vadovaujatės? Aš niekada nesu gavęs tokios informacijos ir diskutuodamas su ministrais tikrai negaliu identifikuoti tų 15 šalių, kurias jūs minėjote kaip atsisakiusias e, priimti tam tikrus pasiūlymus. E, e, gyvenimo standartų padidinimas būtent toks ir yra direktyvos tikslas - užtikrinti geresnės gyvenimo standartus ir darbo sąlygas. Ir ši direktyva bus taikoma visiems e, darbuotojams, kurie turi darbo sutartis. Jeigu neturi darbuotojai darbo sutarčių, tai tada reikia taikyti kitas priemonės. Pavyzdžiui, tai būtų platformose dirbančių darbuotojų klausimas ar pagal kitokius susitarimus. Direktyva apima visus darbuotojus turinčius darbo e, sutartį mes e, turime galvoti apie platų ekonominį vaizdą, negalime pamiršti ekonominės situacijos, kai egzistuoja skirtumai. Pavyzdžiui, nuo vieno iki septynių minimalaus atlygio skirtumai tokie yra, bet yra ir ekonominių priežasčių, dėl to to trūkai ir negalime ignoruoti tų skirtumų bet aišku, turime e, dirbti ir ekonominėje srityje, kad skirtumai sumažėtų, turime investuoti ekonomiką į įgūdžių e, tobulinimą, ekonomikos struktūros gerinimą. Minimum, minimalios pajamos. Tai yra kitas aspektas, bet pirmiausia, reikia užtikrinti, kad tie žmonės, kurie dirba, gali padori, oriai pragyventi, o paskui jau kalbėti apie kitus ir minimales pajamas. Aš girdėjau e, apie susirūpinimą darbdavių. E, gal kai kas bijosi, kad direktyva per daug griežta, bet E, darbo atlygis e, neprisivijo našumo padėjimo ir profsąjungos tą gali jums pasakyti, visos profsąjungos ir tai yra klausimas. Problema tokia, kad kuri neįspręsta e, našumo didėjimas turi būti lydimas atitinkamais atlyginimais. Dėl kompetencijų kai kurie norėtų, kad mes nusatytume atlygį, o kitie savo, kad mes viršėme savo kompetenciją. Uh, mes neviršėme savo kompetencijos, nes mes nenustatome joko, jokio minimalaus atlyginimo ar kažkokių ribų. COVID epidemija taip, akivaizdi problema tai yra, bet jūs sakote, kad e, darbuotojai Mm, bijosi, kad atlyginimai sumažės. E, ar, ar jūs sakote, kad tie darbuotojai, kurie dabar dirba, kad jų atlyginimas turi būti sumažintas? Aš noriu suprasti geriau tai, ką jūs sakėte. Ir negalima, tik tai kalbant apie minimalų atlygį, kalbėti apie vieną elementą ar kitą ir negali būti didelio to turgo tarp produktivumo, našumo ir atlyginimų, bet tikrai mes turime pripažinti, kad pasarysis metais neprisivijo našumo atlyginimai savo padidėjimu. Dėkui komisijos nariai Jums už atsakymus į klausimus. Jeigu dar kas nors turi klausimų ir mano, kad jų klausimus nebuvo atsakyta, tai visuomet galite kreiptis į komisijos narį e, elektroniniu paštu ar kita e, raštiška procedūra. Apgailestauju, kad viskas vyko taip trumpai, bet mums buvo tik skirta tiek laiko keistis nuomonėmis ir e, tai susiję ir su vertėjų darbu, kurie sutiko mums paskirti 10 papildomų minučių. Mes už tai jiems dėkojame. Dabar linkiu jums gero pulsio likusią dienos dalį. Viso gero.